Unschluss. Actually delighted that. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad šią Džiaugiuosi, kad Europos parlamentarai steigtas toks komitetas. Aš atidžiai stebėjau visas ankstesnės diskusijas ir taip pat išklausiau ir ekspertų pasisakymus. Ir aš norėčiau pasidalinti su jumis asmeninėmis išvalgomis, nes šiandien buvo kalbėta apie neligybę, apie psichologinės, socialinės problemas, su kuriomis susiduria vėžių sergantis pacientai, bet o šis mėnuo yra kovos su vėžių mėnuo. Ir buvo pasakyta jau šiandien, kad iš tikrųjų pažangos kovojant su krūties vėžiu yra padaryta labai daug. Prieš 25 metus niekas net nenorėjo apie tai kalbėti. Prieš 24 metus man buvo diagnozuotas krūties vėžys ir aš prisimenu tuos metus labai gerai. Taigi aš tikrai iš asmeninės perspektyvos galiu pasakyti, kad buvo padaryta didžiulė pažanga. Uh, šioje srityje. Ir džiaugiuosi, kad mes šiandien turime bendrą viziją, turime bendrą siekį įgyvendinti Europos kovos su vėžiu planą. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas remia komisijos ryštą pakeisti e, padėti Europoje ir užtikrinti geresnę vėžio diagnostiką ir gydimą. Labai svarbu mums susitelkti ir dirbti iš vien. Ir su valstybėmis narėmis, ir su Europos parlamentu reikia aktyviau bendarbiauti, kad mes galėtume įgyvendinti parengtą kovos su vėžiu planą, nes jis turėtų realiai padėti žmonėms, kurie serga vėžiu ir jų artimiesiems. Mes buvome parengę šį planą dar prieš prasidedant COVID-19 pandemijai, kuri pakeitė visų mūsų gyvenimą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Dėl šios krizės mūsų sveikatos sistemos patiria didžiulį spaudimą. Taip pat mes supratome, kad šios sveikatos sistemos yra labai uh, uh, trapios ir sužinojome ir apie tai, kad tam tikros pacientų grupės susiduria su itin didelėmis problemomis. Pavyzdžiui, onkologinėmis lygomis sergantis žmonės retai negalėjo gauti jiems reikalingų paslaugų per pandemiją. Ir aš žinau, kad dėl to iš tikrųjų šie žmonės labai išgyvena. Taigi Europa turėtų veikti geriau ir mes turime labiau bendradarbiauti solidarumas, o štai ko mums reikia, nes solidarumas mus sustiprins. Taigi solidarumas, o ne fragmentacija. Ir iki metų pabaigos mes įsipareigojame paskelbti viešai šį kovos su vėžiu planą. Tai yra holistinio pobūdžio planas. Onkologinės lygos paveikia žmogaus gyvenimą iš esmės, iš esmės jį pakeičia. Ir mes turime padėti žmonėms kiekvienoje onkologinės lygos stadijoje. Aš norėčiau paminėti keturis šio, plan, šio plano aspektus, labai trumpai ir po to sakysiu jūsų klausimus. Pirmiausia, prevencija ir daug kas apie tai jau kalbėjo. Šiandien mes žinome, kad apie 40 procentų uh, visų atvejų galima tą užkardyti, taikant prevencinės priemonės ir taip pat keičiant gyvensiną. Šiam klausimai bus skirta atskira plano dalis. Antras svarbus dalykas - ankstyvoji diagnostika. Taigi prieiga prie mamografinių tyrimų, prie atrankinės patikros štai ko mums reikia. Ir visos šios patikros programos turi būti tinkamai akredituotos. Nesvarbu, ar kalbėtume apie krūties vėžį, apie strosios žarnos vėžį ar kitas onkologinės lygas. Trečiasis ramstis - gydimas. Mums reikia visapusiško gydimo specializuotose vėžio centruose. Nes, da, kaip mes žinome iš statistikos, da, da, tai padeda sumažinti mirtingumą. Toliau da, turime užtikrinti taip pat da, vienodą visų prieigą prie vaistų ir gydimo metodų. Taigi šiam klausimui taip pat bus skirtas atskira, atskira, atskirta atskira dalis mūsų plane. Toliau, ketvirtas ramstis - gyvenimo kokybė ir išgyvenamumas. Ir čia taip pat galima kalbėti apie daugybę įvairiausių klausimų - psichologinių problemų sprendimą, socialinių problemų sprendimą, apie draudimo, apie draudimą, apie da, užimtumo galimybės. Aš žinau, kad šis klausimas rūpi daugam iš jūsų. Ir žinome, kad nemažai e, parlamento narių asmeniškai yra susidūrę su onkologinėmis lygomis, e, dėl to, kad patys e, juos serga arba turi sergančiųjų savo artimojoje aplinkoje. Taigi mes visi suprantame, kad onkologinių lygų kontrolė yra didžiulis iššūkis ir komisija vien savo jėgomis neįspręs šios problemos. Mums reikia visiems susitelkti. Taigi mes pa, uh, pateiksime jums e, savo planą, kuris turėtų padėti mums kovoti geriau su onkologinėmis lygomis Europoje. Mes dar turime palaukti tam, kad sužinotume iš tikrųjų, kiek pinigų bus skirta šiam planui, bet galiu Jums pasakyti, kad šis planas taip pat turėtų padėti mums maksimaliai uh, skatinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir uh, Aš bendarbiauju su kolegomis ir pagal programą Horizontas Europa taip pat yra numatyta da, da, renkti papildomus mokslinius tyrimus vėžio srityje. Skaitmeninimas taip pat turėtų padėti mums pagerinti ir onkologinėmis lygomis argančių pacientų priežiūrą, gydimą ir užtikrinti jų geresnės galimybės gauti gydimą ir vaistus. Europo gyvena mažiau nei 10 procentų žmonių, tačiau ketvirtadalis visų sergančių pasaulyje yra Europoje, tai yra europiečiai. Tai reiškia, kad mūsų sveikatos sistemos susiduria su didžiuliu spaudimu, socialinio draudimo sistemos taip pat yra labai apkrautos ir mes turime šias problemas spręsti, turime dirbti greičiau, turime veiksmingiau kovoti su onkologinėmis lygomis, nes e, tai svarbu yra mums visiems. Vargu ar surastume kokią nors vieną šeimą, kuri nebūtų patyrusi e, šios lygos vienaip ar kitaip. Viešosios institucijos e, nesugebės vien savo pastangomis visko spręsti. Visi turime susitelkti. Ir jūsų komiteto tenka labai svarbus vaidmuo nes jūs galite padėti mums ir bendradarbiauti su piliečiais visuose jūsų šalise, nes jų, per jūs mes galime išgirsti piliečių balsą. Ir mes norime, kad ne vienas pacientas nebūtų pamirštas ir pacientai turi teisę dalyvauti diskusijose apie tai, kaip yra sprendžiamos jų problemos. Turime bendradarbiauti ir su mokslinių tyrimų organizacijomis, ir su verslu, ir su viešomis organizacijomis. Ir piliečiai turi patys suprasti, kad ir jie gali dalyvauti šioje kovoje, ypač kai bus rengiamos Europos rekomendacijos dėl kovos su vėžiu. Taigi, de, aš sveikinu jūsų iniciatyvą. Po to tikiuosi, kai bus paskelbtas planas, mes galėsime jį išsamei aptarti ir kartu po to mes galėsime įgyvendinti šį planą. Mums tikrai reikės žinoti, ką jūs apie jį galvojate. Ir aš galiu jums pasakyti, kad iš tikrųjų šiuo metu išgyvename lemiamos svarbos laiką. Uh, Europoje. Ir kova su vėžiu yra iškelta kaip prioritetinė streitis tiek ponios von der Leyen programoje, tiek visos Europos komisijos darbo programoje, tiek e, Europos, e, tarp Europos parlamento prioritetų taip pat yra kova su vėžiu. Taigi mes turime visi susitelkti, susitelkti tam, kad galėtume įveikti vėžį Europoje. Negalime leisti, kad žmonės e, būtų nuvilti. Todėl turime pasistengti susitelkti ir dirbti geriau. Europai, že v koncu. Ačiū. Mes siejame ir žmonės sieja didžiulius lūkesčius su e, šiuo bendradarbiavimu, nes COVID-19 epidemija atskleidė, kad vieni šiame mūšyje negalime laimėti. Jūs susipažinote su darbiniu do dokumentu, dėl kurio darasi visos frakcijos ir kuriame išvardintos svarbiausios rytis. Mes jums perdavėme šį dokumentą, ponė komisijos narė, ir tikimės, kad jūs, jums jis bus naudingas ir atsispindės jūsų rengiamuose pasiūlymuose. Noriu sutikti žodį dabar pranešėjai Veronik Telė Lenuar keturioms minutėms, prašau. Thank you, Chair, dear President, dear... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narės, Stela, mėly kolegos. E, malonu Jums pristatyti šiandien darbinių dokumentą ir padėkoti politinėms frakcijoms už bendradarbiavimą ir indėlius. Sutarėme dėl svarbiausių darbo sričių ir aktualių kriterijų ateities priemonėms. Ar kalba eina apie ES kompetencijos sritis ar valstybių narių kompetencijas, mes, e, mes pritarėme dvigubam tikslui kovoti su e, vėžio mirtingumu Europoje ir imtis prevencijos. Norime e, užkardyti 40 procentų vėžio atvejų. Tai reiškia, kad reikia sumažinti rizikos veiksnius išvardintus Europos kovos su vėžiu planuose. Aplinkos sauginiai veiksniai turės būti toliau įvertinti ir svarbiausi veiksniai apsprendžiantys sveikatos būvį ir susijęs su chroniškomis lygomis bei prevencija galėtų būti žilg, žingsnis link e, švietimo sveikatos srityje vėžio E, tyrimų programų apibendrinimas atskleidžia, kad reikia geresnių pristatymo, e, švietimo kampanijų, tokių kaip e, šis mėnuo Pink October renginiai, pavyzdžiui. Taip pat vaistų rinka turėtų užtikrinti vienodą prieigą visiems prie prieinamų vaistų, sumažinti jų stygių ir užtikrinti sveikatos technologijų vertinimą. Pone Stela, mes laukiame vaistų strategijos ir sveikatos ES pasiūlymo rinkinio, tačiau vėžio gydimas tai ne, ne vien vaistai. Galimybė e, greitai diagnoz, nustatyti diagnozę, taip pat e, e kiti gydimo metodai yra nevienodi skirtingose valstybėse visi pacientai Europoje tikisi tų pačių galimybių. Ir tai reiškia, kad reikia, jog mm, tinkamai paruošti profesionalai bendradarbiautų su ambulatorinėse įstaigose, taip pat paliatyvinėse institucijose, paliatyvinės medicinos institucijose dirbančiais profesionalais. Reikia bendrų e, akreditavimo standartų. E, Taip pat reikėtų nustatyti e, svarbiausius sveikatos centrus visose valstybėse narėse. Vėžių sergantis pacientai neturi dvigubai kentėti. Jie turi gauti socialinę, psichologinę, finansinę paramą. Jų visi poreikiai, taip pat mytybiniai ir kiti poreikiai turi būti e, patenkinti. Taip pat reikėtų mokyklose šviesti apie reprodukcinę sveikatą. Atsakingos institucijos paskelbė įkvepiančių rekomendacijų. E, taip pat reikia tinkamai finansuoti išsamius, kompetitingus Europos tyrimus šioje srityje. Reikėtų skatinti ES valstybių bendradarbiavimą šioje srityje. Kova su vėžiu reikalauja bendrų žinių geresnio e, bendradarbiavimo taip pat svarbus bus bendras vėžio klausimų registras. Reikėtų plėsti Europos referencinį tinklą, e, kovojant su retais vėžiniais susirgymais, taip pat ir pediatrijos rytyje. Komisija galėtų tuo plano pagrindu parengti visapusišką modelį, kuris apimtų visus lygmenis - regioninius ir centrinį. Valstybės narės turėtų įsipareigoti pagal nacionalinius planus dalyvauti bendroje struktūroje. Ir šis planas būtų žingsnis link piliečių įtraukimo e, tai į šiuos darbus e, Europos ateities konferencijos kontekste. Pirmininkas, ačiū už šį pasisakymą ir noriu pasveikinti, kad, su to, kad parengėte darbinį dokumentą, kad padarėte tai taip sparčiai. Tai atskleidžia, kad mes esame tikrai pasiryžę dirbti ir norime jūs patikinti, ponė komisijos narė, kad mes toliau dėsime visas pastangas, nes norime apčiuopiamų rezultatų. Toliau e, kalbės Cindy Franzen, APP e frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbama komisijos narė. Noriu padėkoti Jums už žikvepiantį pasisakymą ir laukiu, e, kol pasirodys Jūsų minėtas Europos kovai su vėžiu planas. Man, man atrodo, kad mums reikia ne, apriepti visus e, lygos etapus - prevenciją, pirminę ir antrinę, diagnozę, gydimą, mokslinius tyrimus ir e, rūpybą, pagalbą po gydimo. E, visose šiuose veiksmuose svarbiausias centrinis e, aspektas turi būti pacientas, tačiau turime išlikti ir realistai. E, Turime aiškiai apie tai kalbėti savo ryšių kampanijoje. Nėra prasmės kalbėti apie kovą su vėžiu. Vis bendrą kovą su vėžiu. Kiekvienas pacientas kovoja individualiai, o e, gydytojų komandos daro viską, ką gali, kad padėtų. O e, mes, politikai, galime suteikti geriausiai įmanomą paramą, apsispręsti, kur mes galėtume kažką pakeisti ir padėti pacientams ir jų šeimų nariams, kaip galėtume užtikrinti didesnės išgyvenimo galimybės. Norėčiau pakalbėti apie psichologinį vėžio aspektą. Tai turi būti nepamiršta europinėme požiūryje. Visada šiais atvejais reikia konkrečių pritaikytų prie konkretaus atvejo metodų, nes tai žiauri lyga. Noriu paklausti, uh, kokie aspektai susijęs su psichinė ir psichologinė sveikata jau traukti jūsų planą. Per SSND Aleksandra Moretti. Aleksandra Moretti, socialistų demokratų frakcijos vardu vis dar nėra prisijungusi, taigi bandome prisijungti su Nikolas Gonzalės Kazareza Ar jis yra prisijungęs ir gali kalbėti? Žvelgiu į technikus, ar kolega prisijungęs, jeigu ne, tai tuomet grįšime prie jo vėliau, dabar Nikolaus Stefanita. Renių frakcijos vardu, prašau. Ačiū. Užsidėk kaukę, prašau. Gerai, užsidėsiu. Komisijos nariai, ačiū už jūsų e, profesionales įžvalgas ir labai konkrečias tris klausimus noriu užduoti. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie akredituotas e, diagnozavimo tyrimų programas mano šalyje tik tai 10 e, procentų moterų atliekama krūties vėžio e, diagnozavimas e, šiaurės šalise 90 procentų, vidurkis Europoje yra maždaug 50 procentų. Kaip galima užtikrinti, kad akredituotos diagnozavimo programos būtų vienodai paskirstytos viso Europoje. Dėl diagnozavimo ir gydimo kalbėjote apie specializuotus vėžio gydymo centrus. Mūsų darbinis dokumentas, kurį pristatė pranešėja, jame taip pat siūloma įsteigti e, bent jau po vieną kiekvieną valstybėje narėje e, aukšto lygio gydymo centrus, kaip galėtume šią idėją gyvendinti. Taip pat e, specialistų bedarbiavimo tinklas yra puikia mintis, kadangi jie galėtų keistis e, patirtimi, tačiau finansavimo šią idėją įgyvendinti trūksta. O dabar milijono dolerių vertės klausimas. Jis kalbėtų apie tai, kad visas šias programas galima finansuoti iš ES sveikatos paramos programos. Šiuo matome, kad nuo 10 milijardų šiai programai palikta mažiau nei 2 milijardai. Mes pradėjome savo darbą kaip politinis komitetas ir mes norėtume ir norėjome, tiksliau norėtume nusiųsti žmogų į menulį, tačiau to tikrai negalėsime padaryti skirdami 2 milijardus mažiau nei 2 milijardus eurų. Kaip iš tiesų mes, kokiamis priemonėmis galime įgyvendinti savo užmojus. Ačiū, Aleksandra Marit prisijungė. Ir Nikolas Kazarezor prisijungęs. Su prisijungęs. Taip, aš esu prisijungęs ir buvau prisijungęs ir anksčiau. Ne mano čia kaltė, kad manęs negirdėjote. Alessandros Moreti vardu noriu padėkoti komisijos nariai Kirjadis už jos pristatytą poziciją siekiant suvienti parlamento ir komisijos jėgas šioje kovoje. Mums šis klausimas šitą man labai svarbi. Pirmiausia, mums kelia nerima tarpusio ryšys tarp aplinkos sauginės situacijos ir vėžinių susirgymo. Akivaizdu, kad kovos su vėžiu planas nebus veiksmingas, jeigu jis bus įgyvendinamas e, kaip atskirų priemonių rinkinys nesusijusių tarpusavyje. Labai svarbu, kad šis planas turėtų įtakos visoms kitoms politikos sritims, pradedant nuo aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos. Žinome, kad labai svarbus ginklas kovant su vėžiu yra kancerogenų mažinimas aplinkoje. Kaip komisijos narė ketina integruoti Europinį kovos su vėžiu planą į tvaraus vystimosi iniciatyvas, kurias komisija ir mes jau pradėjome gyvendinti, pradėdami gyvendinti žalį kursą. Taip pat, taip pat žinome, kad e, diskriminavimas neigiamai atsiliepia daugeliu pacientų, taip pat reikia šiame planete žvelgti ir į socialinius aspektus, kitus aspektus kokių iniciatyvų ketinate imtis tam, kad e, padarytumėte galą diskriminavimui e, lyties pagrindu, e, diagnozuojant krūties vėžį. Ačiū. Techninės problemos pasitaiko, mes dirbame sudėtingomis aplinkybėmis dėl pandemijos. Atsiprašau labai, kad nesugebėjome susijungti anksčiau. Dabar uh, kalbės uh, ID frakcijos atstovė, tapatybės ir demokratijos frakcijos atstovė iš Prancūzijos. Joel Milan. Ačiū komisijos narė tai, kas turėjo tapti svarbių prašymų, tapo specialiaja tyrimo komisija. Mes daugelį mėnesių labai detaliai dirbome siekdami išsiaiškinti lygų ir sergančių jomis situaciją. Mums labai svarbu apibrėžti apriepti. Tikrai e, nėra prasmės e, kalbėti apie kovą su vėžiu arba e, sveikatos apsaugą Europoje, jeigu į pirmąją vietą neiškelsime visuomenės sveikatos viešosios. Sveikatos reikia priminti, kad tam tikros institucijos uh, e, ES mastu reaguoja pakankamai pavėluotai, pavyzdžiui, į COVID-19 e, pandemiją Ir dabar kai kurios valstybės narėse sveikatos apsaugos sistemos e, patiria rimtų sunkumų. Kaip jūs komisijos narė vertinate valstybių narių e, prerogatyvas siekiant e, įgyvendinti tam tikras sveikatos apsaugos priemonės ir programas, paliekant joms atitinkamą galimybę priimti sprendimus, o ne nuleizinėjant tų sprendimų iš viršaus? Mišelė Ryvasi, žaliųjų frakcijos vardu, prašau. Czy mamy połączenie? Ir kolegė prisijungusi. Ačiū, poje pirmininkė, ačiū komisijos narė. Šiuo metu labai svarbus yra šis planas kovos su vėžiu, nes Europoje susidurime su tikra epidemija per metus 3 milijonai vėžinių susirgymų ir 2 milijonai žmonių per metus miršta nuo vėžio. Tai labai svarbu kovoti su šia vėžio epidemija. Tačiau mane domina pirmasis ramsis, tai yra prevencija. Kalbėjote, kad 40 procentų vėžio susirgymų, vėžinių susirgymų būtų galima išvengti taikant geresnę gydimo terapiją, kuri tačiau nėra dar išvystyta. Taip pat gyvenimo būdas daro įtaką vėžiniam susirgymui, pirmiausia, alkoholio, tabako vartojimas. Tačiau aš norėčiau kalbėti apie grėsmės, kurios kyla iš aplinkos. Ir čia Europa turi prisimti atsakomybę. Pirmiausiai e, turiu menyje mūsų sąlytį su tarša, su cheminėmis medžiagomis, endokrininė sistema ardančiomis medžiagomis, tai taip pat elektromagnetinėmis bangomis. Apie jas noriu pakalbėti, nes 2019 Liepos mėnesį e, Prancūzijos epidemiologijos tarnyba paskelbė, kad e, geoblastomos metinių susirgymų atvejais, tai yra viena iš agresyviausių vėžio formų padidėjo keturis kartus, atkreipdami dėmesį į tai, kad remiantis naujausių tyrimų duomenimis ir bandymais su gyvūnais, parodo, kad tie susirgymai padažnėjo dėl sąlyčio su elektromagnetiniais laukais. Ar jūs komisijos narė ketinate vadovautis uh, pasiūlymais e, atlikti tam tikrą horizontalų tyrimą dėl e, endokrinę sistemą ardančių medžiagų sąlyčio su vėžiniais susirgymais. Ir antras klausimas, kodėl dėl 5G ryšio komisija neužsakė e, poveikio įvertinimo susijusio su poveikį visuomenės sveikatai. Ačiū, prašau neviršti jums kito kalbėjimo laiko, labai svarbu šis aspektas siekiant sudaryti visiems galimybę pasisakyti, pane Kupčinskė, šakel frakcijos. Ačiū. Pone pirmininkė, komisijos nariu, pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų pastangas kovojant su vėžiu. ES čia e, tenka. Uh, koordinuojanti ir pagalbinė funkcija, siekiant padėti valstybėms narėms tiek vykdyti tyrimus, diagnozuoti lygą, tiek ją gydyti. ES kovos su vėžiu planas, kad sukurti pridedamą vertę, labai svarbu, kad į diskusijas įsitrauktų kuo daugiau šalių. Komisija pati pabrėžia, kad šio plano sėkmė priklausys nuo kuo platesnio įvairių suinteresuotų šalių dalyvavimo. Atitinkami projektai išskiria 12 vėžio rūšių, kurios sudaro dar 12 e, e, skirtingos subkategorijos, pradedant nuo e, diagnozavimo vaikams vėžinių susirgymų iki vienerių metų amžiaus 30 tūkstančių per metus 60 procentų pacientų miršta ir nors Europai pavyksta pusę milijono vaikų išgydyti, tačiau daugelis iš jų patiria ilgalaikių padarinių, kurie apsunkina jiems grįžimą į normalų gyvenimą ir aktyvų dalyvavimą jame. Labai svarbu atkreipti dėmesį į būtinybę daugiau dėrimų, dėmesio skirti e, vaikų susirgymo viežinėmis lygomis tyrimui, kiek dėmesio šiam aspektui skirs komisija, kokiu būdu komisija e, įvertino E, atitinkamų gydimo metodikų ir vaistų kūrimą ir ar komisijos veiksmai apriepia e, taip pat ir referencinių kovos su vėžiu tinklų kūrimą bei būtinybę uh, užtikrinti ilgalaikę priežiūrą ir slaugą, bet teikti psichologinę pagalbą asmenims, kurie e, yra susirgę vėžiniais susirgymais. Dar kartą, sako pirmininkas, noriu visiems priminti būtinybę laikytis. Kalbėjimo laiko trukmės mes viską suplanavome iki paskutinės sekundės ir jeigu nesilaikysime drausmės, turėsime anksčiau laiko nutraukti posėdį. Katarina Gulaičiuk dabar kalbės. Krásné odpoledne z Čech, uh, už mě vidíte, uh, budu mluvit česky. Uh, já by... Puiku, laba diena visiems, pagaliau jūs galite mane matyti ir aš galiu kalbėti savo gimtają kalbą. Aš turiu du klausimus. Pirmiausia, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Džiaugiuosi, kad jūs parengėte jau minėtą kovos su viešiu planą. Tai yra gera žinia pacientams. Bet e, jei valstybės narės neįvertins e, šio klausimo kaip prioritetinio, tuomet vargu ar galima bus tikėtis e, sėkmingo šio plano įgyvendinimo. Taigi, ką jūs ketinate daryti tam, kad šį planą, planą galima būtų gerai įgyvendinti valstybės narėse? Antras klausimas. Mes turime kompetencijų centrus. Tai yra puiku. Džiaugiuosi, kad tokie centrai yra sukurti ir aš norėčiau sužinoti, uh, kaip kovos su vėžiu e, e, ekspertų ar e, kompetencijų centrai bendradarbiaus su jau veikiančiais kompetencijų centrais kitose sritise. Ir kaip bus užtikrinta derama pusiausvėra. Akivaizdu, kad šiems centrams reikės papildomo finansavimo. Todėl aš norėčiau paklausti, ar jūs esate numatę tokį finansavimą. Uh, Ir čia reikėtų kalbėti ne vien apie onkologinių lygų e, e, ekspertizės e, centrus, bet ir apie kitų retų lygų gydimo žinių centrus, nes tokie centrai tikrai pasiteisina. Dėkoju. Taigi išklausime dabar pirmosius klausimus ir dabar norėčiau paklausti komisijos narės. Gal jūs galėtumėte atsakyti klausimus ir gal galėtumėte taip pat pakomentuoti, kaip pandemija paveikė žmonių galimybės atlikti ankstyvąją diagnostiką ir gauti jiems reikalingą gydimą. Dėl COVID-19 poveikio gali padaugėti įvairių kovos su onkologinėmis lygomis programų. Komisijos narė, dėkoju, iš tikrųjų klausimų labai daug, pasistengsiu trumpai juos visus atsakyti. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad dabartinė pandemija be abejo paveikia visus asmenys sergančius lėtinėmis lygomis paveikė padėti valstybėse narėse ir komisija atidžiai stebi padėti. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kad užtikrintume, kad jos galėtų veiksmingai įveikti visas problemas ir padėti visiems pacientams. Tai yra ne tik tiems, kurie serga onkologinėmis lygomis, nes iš tikrųjų išgyvename ypatingus laikus. Galim jums pasakyti, kad mes nesėdime rankas sudėję, mes suprantame, kad reikia veikti skubiai, greitai. Visi šie klausimai yra prioritetiniai nuo sausio pabaigos. Taigi galiu Jums pasakyti, kad iš tikrųjų mes darome viską, ką galime. Ir e, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už parengtą darbo dokumentą, kurį aš gavau neseniai ir dėja negalėjau dar įsamei su juo susipažinti, tai negalėčiau dabar jo, jo komentuoti, bet akivaizdu, kad mes jį atsižvelgsime, da, koreguodami koreguodami savo kovos su vėžiu planą ir aš norėčiau padėkoti Veronik ir kitiems pranešėjams. Ir dabar pakomentuosiu tai, ką jūs sakėte. Uh, psichologinės ir, socio, ir socialinės problemos ir parama jas sprendžiant. Taip, akivaizdu, kad tai turi būti esminė bet kokio kovos su vėžiu plano dalis. Reikia daugia profilinių komandų, Ir ta, toje komandoje turi būti tokių narių, kurie galėtų teikti psichologinį ir socialinę pagalbą. Uh, atranktinės patikros ir tokių patikrų programos. Tai yra vienas žingsnis tik tai ir tos programos turi būti tinkamai akredituotos tam, kad jos padėtų užtikrinti, kad piliečiams teikiamos aukščiausių lygių paslaugos. Kalba eina čia apie ankstyvą diagnostiką, bet yra ir kitų. Da, uh, šios e, veiklos elementų ir už tai yra atsakingos valstybės narės. Mūsų veiksmų plane bus e, skirtas tam tikras dėmesys tam, bus numatyti tokie, tam tikrai terminai. Ir mes, bendradarbiaudami su jumis, norime padėti pacientams ir mes stebėsime, kaip valstybės narės įgyvendins visus šios veiksmus. ir da, pagal veiksmų planą bus numatyta da, rengti ankstyvosios diagnostikos ir patikrinimo programas. Ir taip pat mes skatinsime kurti onkologinių lygų centrus, nes jie labai pasiteisina. Toliau vaikų padėtis. Aš manau, kad mes šioje srityje Europos lygmenių uh, Tikrai jau nemažai ką padarėme ir ketiname dirbti toliau. Programa EU for Health yra labai ambicinga ir aš a, a, noriu padėkoti Jums už Jūsų paramą. Mes siūlėme, kad šiame fonde būtų 9,6 milijardo, eurų, tačiau tos lėšos buvo sumažintos ir, jo, ir mes tankėsime horizontalius, holistinius veiksmus, bendradarbiaudami su kitomis komisijos tarnybomis ir mes ieškosime papildomo finansavimo ir kitur. Uh, Ir kai kurios iš jūsų minėtų pasiūlymų galima būtų finansuoti iš, pažiūrėjau, programų skirtų darbuotojų sveikatai gerinti. Taigi, iš tikrųjų, mūsų laukia labai daug darbų ir veiksmų plane, kaip minėjau, bus nurodyti labai konkretus veiksmai. Toliau prevencija. Prevencija bus skirta atskira programos veiksmų plano dalis, kaip minėjau. Ir reikia suprasti, kad viena mūsų plano nepakaks tam, kad mes galėtume vykdyti veiksmingą pre, prevenciją. Mes turime ir programą nuo lauko iki stalo ir pagal tą programą yra numatyta mažinti pesticidų naudojimą, kurių kitų cheminių medžiagų naudojimą, endokrininę sistemą ardančių medžiagų kiekį mūsų aplinkoje. Taigi mes e, kancerogenų mažinimo tikslo sieksime įvairiomis priemonėmis. Sveikata, kaip jums yra žinoma, yra valstybių narių kompetencijoje ir aš nuo pat pradžių sakiau, kad mums reikia, kad Europos būtų daugiau visuomenės sveikatos e, srityje. Mums reikia geriau koordinuoti savo veiksmus, reikia dažniau imtis iniciatyvos. Lapkričio 11 dieną mes ketiname paskelbti dokumentą dėl pamokų, kurias norėtume įsisavinti po e, pandemijos. Ir galim pasakyti, kad tam, kad mes galėtume sėkmingai įgyvendinti kovos su vėžiu planą, visi turėtume susitelkti. Ir beje, de čia man tenka didelė atsakomybė, politinė atsakomybė, aš turėsiu ją aptarti su valstybių narių ministrais, piliečiais ir su jumis, nes jūs atstovaujate piliečiams. Ir mes visi turime susitarti dėl to, kaip reikėtų kovoti su vėžiu. Ir aš, kaip komisijos narė atsakinga už sveikatą, norėčiau bendradarbiauti su jumis kuo glaudžiau, tam, kad mūsų balsas būtų tai išgirstas. Ir aš bendradarbiauju su kitais komisijos nariais ir, kaip sakė Veronika, iš tikrųjų yra daugybės ryčių, kur galima imtis veiksmų. Taip yra ir gyvenimo kokybės, ir draudimo, ir užimtumo, ir prevencijos sritis. Taigi mes visais šiais frontais bendradarbiaujame. Komisijoje dėkoju. Będziemy Panią wspierać w tej walce, w tej walce o pieniądze, dlatego że... Dėkoju komisijos nariai. Ačiū. Dabar prasidės antrasis raundas ir pabandysime e, siekdami užsitikrinti reikalingą finansavimą paremti jūs sveikatos apsaugos padėtis kasdien prastėja. Todėl visi, kas nusprendė apkarpyti finansavimą šiai sričiai, turės e, mąstyti šį žingsnį iš nuojo, nes sveikatos sričiai iškilė dideli iššūkiai šiandien. Mes žinome, kad remiantis sutartimis, tai yra, šis sritis yra valstybių narių prerogatyva tačiau neturime pasirinkimo. Susidūrę su dabartinėmis e, aplinkybėmis mes turime iš naujo sudėlioti savo prioritetus ir rasti reikalingų pinigų. Dėl apkarpimų nukenčia sveikatos apsaugos paslaugos, o tai tikrai problema. Dabar žodis Peter, Peterui Lyzai, vienai minutiai, prašau. Yeah, much, Chair, and... Ačiū pirmininkė. Ačiū Stela už jūsų pastangas, taip pat už, e, už jūsų pasisakymus. Mes išgyvename antrąją COVID pandemijos bangą ir aš norėčiau, Stela, kad pakalbėtumėte apie vėžių ir apie COVID pandemiją. E, vėžio vėžinių susirgymų pacientai, ypač jeigu jiems taikoma chemoterapija, dabar, tarkim, Belgijoje susiduria su didelė rizika ir dažnai chemoterapijos sensus reikia atidėti dėl korona pandemijos keliamos rizikos. Žinau, kad rytoj bus galimybė papasakoti plačiau visuomeniai, kad kai laikomės e, rekomenduojame atstovų, lankstumo mes tai apsaugome ir e, vėžių sergančius žmonės. Buvo akcentuota, kad reikia kitokio požiūrio jį apgręžti 380 laipsnių kampų, bet turime, kalbėdami apie visą tai, nepamiršti ir koroną, atsiprašau, ir, ir vėžinių pacientų. Toliau e, ponas Kasarės. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Šį kartą kalbu savo vardu. Šiame specialiame komitete, skirtame kovai su vėžiu, turime kalbėti apie prevencinius metodus, diagnozės galimybės, kurios padeda iš anksto ankstyvame etape nustatyti šiuos susirgymus ir, pavyzdžiui, taikyti įvairius gydimo metodus. Buvo akcentuota, kad vėžius vėžio gydimo metodai turi būti individualizuoti, nes taip išauga išgyvenimo šansai. Turime nepamiršti ir e, reikalingos paromo, paramos papildomų paslaugų vėžius argantiems žmonėms ir jų šeimos nariams, ypač tiems, kurie rūpinasi tokiais pacientais. E, kad dabar vykstant pandemijai, sveikatos apsaugos sistemos nebeužtikrina visų paslaugų, dalį reikalingų paslaugų turi perimti šeimos nariai ir jas teikti. Todėl turime parengti rekomendacijas, kuriuose būtų apžvelgtos ir šios reikalingos paslaugos. Pirmininkas, ačiū. Toliau žodis ponui Ivars Jeps iš Latvijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, norim padėkoti už tai, kad šiandien susitikante su mumis. Turiu klausimą apie spragas, e, kovojant su vėžiniais susirgymais ir e, norėčiau pakalbėti apie e, kompetencijų centrų vaidmenį kovoje su vėžiu. Manau, tie centrai galėtų būti vieta, kur būtų atlikti, atliekami specialūs tyrimai, vyktų pažangiausių praktikos pavyzdžių sklaida, būtų kaupiami duomenys. Todėl labai svarbu sutelkti vis, visus išteklius. Kaip jau buvo minėta, finansavimas e, sveikatos ryčiai ES sumaž, sumažintas turime nepamiršti kitų finansavimo šaltinių. Ir norėčiau uh, paminėti kitus fondus, uh, kur numatytos uh, lėšos kovai su vėžiniams susirgymais. Pavyzdžiui, valstybės naras galėtų pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis ir uh, įgyvendinti Europos iniciatyvą, kuri užtikrintų visų pacientų geresnės galimybės ir geresnės gyvenimo sąlygas jiems. Pirmininkas, labai prašau laikytis pasisakymui skirto laiko. Toliau žodis poniai Osterlė. Pone komisijos narė, turiu keletą klausimų apie jūsų planą kovai su e, vyžiniais susirgymais. Vis pirma, medikamentų stygius e, ES ypač galimybę gydyti ankstyvame etape vėžinius susirgymus. Į dabar ypač trūksta vaistų ir dėl COVID pandemijos. Ką ketinate daryti, kaip ketinate šį klausimą spręsti? Ehm, ar pasitelksite kitų valstybių narių turimus išteklius, ar dirbsite draugė su pramonė atstovais, kad būtų užsitikrintos tokios atsargos? E, e, toliau, draudimas 60 procentų vėžių susirgančių asmenų mm, informuoja, kad jie praranda beveik visą savo, visą savo santaupas. Dažnai reikia mm, daug lėšų įvairiems protezams, taip pat perukams. Norėčiau paklausti, ar valstybės narės atsižvelgia į šiuos papildomus pacientų poreikius. E, šioje lygoje, susirgus šią lygą, ypač svarbu vaidina, vaidina šeimos nariai, kurie e, prižiūri ir e, padeda E, tokiems pacientams. Kai kurios valstybės narės pripažįsta specialų statusą tokiems e, asmenims, kurie atlieka šio, rūp, prisima šio rūpybos paslaugą. Galbūt visose valstybėse narėse būtų pravartu siekti tokio statuto pripažinimo. Pirmininkas, ačiū. Toliau Sara Sardas. Ačiū, tikiuosi, kad girdite mane. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė, kad susitinkate su mumis, mėly kolegos. Uh, Turiu porą klausimų. Visų pirma, kaip mums sekasi. Žinome, kad sveikatos apsauga yra valstybių narių kompetencijos rytis. Taigi, noriu paklausti, kaip, įgyvendi, kaip bus parengtas tas planas dėl sveikatos apsaugos poreikių ir kaip jis bus derinamas su visų valstybių narių planais. Antra, e-sveikatos vienas iš, plan, iš tikslų sumažinti neligybės sveikatos apsaugos srityje, kaip tai susijęsime su Europos kovos su viešiniais susirgymais planu. Ir trečia, kaip užtikrinsime e, atokiausių regionų, labiausiai nutolusių ES regionų galimybės ir prieigą prie, šio, prie šių galimybių. Lukas Furlas toliau. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos narė. Turiu porą ne, trumpų klausimų. Turiu, turiu klausimą apie tai, apie štai ką. Mes, mūsų specialusis komitetas, renks porą pasiūlymų, ar jie bus aistantis komisijai. Toliau, vaikų rūpybos klausimai. Ateidami šį, šio komiteto posėdį mes, mes paliekame partijas už durų. Mūsų bendras tikslas kovoti su vėžiu. Todėl mes turime dirbti, nekurti planų, veiksmų planų, bet veikti, nes žmonės nori konkrečių veiksmų, nebe kalbų. Tik tai tokiu būdu, tik, tik, jeigu dirbsime, mes atrodysime patikimai. Ačiū, sako Pirmininkas, aš sutinku su jumis. Lukas tikrai atėjo laikas veikti, o nebekalbėti. Toliau žodis ponui Fijokiai. Hello. Uh, three very fast questions. I hope you can hear me keletą klausimų, tikiuosi, kad girdite mane. Visų pirma, sveikatos apsaugos sistema apsunk, apsunkino COVID naštą, todėl vėž, vėžius argantis žmonės kenčia dėl sudėtingų aplinkybių, kai kurie jų dėl to miršta. Ką, ką rengitės dėl to daryti? Toliau yra gydimo centrų, kurie užsima vė, vėžiniais e, susirgymais. E, ar, ar bus galimybė visiems piliečiams e, patekti į tuos centrus? Ir trečia, ką ketinate daryti tose Europos teritorijose, kur į aplinką paleidžiamos radioaktyvios dujos, radis. Ir dėl, š, dėl sąlyčio su šiomis dujomis 50 procentų išauga rizika susirgti plaučių vėžių. Ar ketinate skirti papildomai lėšų e, šio, šio, šios lygos gydimui? atsižvelgiant į tai, kad e, apie tai kalbama jau 40 metų. Gentile komisarija. E... Gerbėmojo komisijos narė, gerbėmojo kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, Jų dalyvavimą mūsų komiteto posėdėje, už tai, kad patikėtų mums naujas informaciją apie savo veiklą. Aš norėčiau papasakoti Jums apie vieną problemą, su kuria susidūrėme visoje Europoje. Uh, pandemija da, pareikalavo, da, kad lig, visų ligoninių išteklių įskaitant ir visų chirurgijos skyrių ištekliai buvo dabar pasi, pasitelkti kovoj su o, o, virusu. Per penkis mėnesius 2020 e, metais 1400 e, e, atsiprašau, milijonas 400 tūkstančių žmonių negalėjo pasitikrinti dėl onkologinių lygų. Ir mes turėtume šias problemas spręsti tam, kad da, užtikrintume, kad nebūtų skirstomos įvairios patologijos į pir, pirmos rūšies ir antros rūšies patologijas. Thank you. Ačiū, gerbiamas komisijos, gerbiamą komisijos narę. Kaip žinote, e, diagnozavus vėžį pacientai ir artimieji patiria labai e, didelių sukretimų ir kančių, todėl labai e, svarbu, kuo greičiau diagnozuoti šią lygą ir ją užkardyti. Dėkoju Jums už pastangas ir aš e, taip pat esu dėkinga už tai, kad antrame ramstyje kalbama apie sąlytį su cheminėmis medžiagomis ir e, radiacijos e, vandens oro užterštumo e, poveikį ir įtaką vėžiniams susirgymams. Pirminė prevencija leistų minimalizuoti susirgymo vėžinėmis lygomis galimybę. Dėl noriu pabrėžti būtent prevencijos svarbą įgyvendant kovos su vėžiu planą ponė Kiriekiris, labai svarbu stiprinti prevencinės kovos su vėžiniais susirgymais priemonėmis. Noriu paklausti, ar komisija mano, e, kad vėžio prevencija yra lygiai tokia pati svarbi kaip ir gydimas. Ačiū Hilde Vautmans, Renių frakcija. Labadiena visiems, gerbimo komisijos nariai. Noriu padėkoti už jūsų pasisakymą ir e, pastangas. Manau, kad jūs e, mus visus įtikinote būtinybę dėti visas pastangas, kad būtų gyventas kovos su vėžiu planas. Daugelis europiečių, daugelio europiečių kiekvienais metais diagnozuojamas vėžys, aš noriu pakalbėti vieną labai svarbę temą, tai yra vaikų vėžiniai susirgymai. Buvo minėti įvairius aspektus, noriu paklausti. Štai ko e, pasakydama, kad dėja ne visi vaikai sugeba išgyti nuo vėžio ir e, tėvams e, praradusiems vaikus tenka didžiulė našta, baisi našta. Taigi kokiu priemonių įmamasi tais atvejais, kuomet vaikams išgyti nuo vėžio nėra jokių galimybių. Ačiū Marija Arena, socialistų demokratų frakcijos vardu. Belgijos atstovė kalbės. Ar girdite mane? Labai ačiū. Pane komisijos narė, norėčiau pirmiausiai pakalbėti apie esminės svarbos klausimą, tai yra sąlyčio su cheminėmis medžiagomis įtakas vėžiniams susirgymams. Šiandien e, yra vertinama, kad maždaug 90 procentų atvejų sąlytį su pesticidais ir kitomis e, pavojingomis medžiagomis gali daryti įtaką vėžiniams susirgymams. Kodėl e, sveikatos apsaugos generalinis direktoratas dabar laikosi e, tokios pozicijos, kokios laikosi dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis kovos su vėžio plane, jūs siekite užtikrinti tam tikrą sąveiką įvairių sričių, siekiant uh, mažinti aplinkos taršą ir tokiu būdu mažinti galimybę kancergeniniams medžiagoms ją patekti ir sukelti vėžinius e, susirgymus, tokius kaip e, prostatos plaučių ir e, krūties vėžys. Eva Kopač. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi pasisakymų laikas ribotas, tai aš užduosiu tik klausimus komisijos narę, ar komisija atsižvelgia į tai, kad būtina sukurti vienodus standartus tiek profilaktikos diagnozavimo, tiek gydimo vėžinių susirgymų. Ar ketinama įsteigti kovos su vėžiu Europinį fondą panašų, pavyzdžiui, į Sanglaudos fondą, iš kurio lėšus būtų skirtas medicininiams įrangai, infrastruktūrai, e, ir e, specialistams renkti. Trečias klausimas. Komisija ketina su kurti vėžio e, gydimo specialistų mainų e, mechanizmą, e, kuris galėtų būti finansuojamas jau iš anksčiau minėto fondo. Tokie mainai galėtų vykti ES lygmenių ir medicinos darbuotojai būtų deleguojami į tuos ES regionus, kuriuose jų ypatingai trūksta. Paskutinis klausimas, ar komisija ketina pradėti vykdyti e, Europinę e, profilaktinio diagnozavimo kampaniją. GUE frakcijos vardu dabar kalbės e, Aleksis Georgulis. Ačiū pirmininkė, kovos su vėžiu plane. Taip pat uh, E, atkreipimas dėmesys į informavimo kampanijos svarbą. Todėl reikia pasinaudoti <clears throat> dabar atsiveriančiomis naujomis galimybėmis šviesti žmonės, tenktis juos skatinti keisti gyvenimo būdą. Noriu paklausti, ar komisija įtrauks ir švietimo sritį į savo politinės pastangas kovojant su vėžiu. Dabar kalbės Danielson Johan iš Švedijos socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū taip pat komisijos nariai už tai, kad e, dalyvauju mūsų posėdėje. E, vėžiniai susirgymai darbo vietoje, ypač pramoninėse šalyse, yra dažna mirčių, sus, e, mirčių priežastis daugiau nei šimtas tūkstančių darbuotojų per metus, e, daugiausiai dirbančių fabrikuose, <clears throat> miršta dėl e, sąlyčio su vėžinius sirgimus keliančiomis medžiagomis. Todėl e, mes turėtume siekti mažinti tą sąlytį su kancerogenais. Ir dabar dedama nemažai pastangų, tačiau jų reikia dar daugiau komisijos narę, ar jūs esate pasirengus dėti pastangas, kad e, vėžinių susirgymų visiškai neliktų e, ir vėžinėmis lygomis e, nebūtų užsikrečiama darbo vietoje. Tomislav Sokol iš Kroatijos Europos liaudės partijos frakcijos vardu dabar kalbės. Valstybės narys yra atsakingas už sveikatos apsaugą, jas tik tai gali teikti atitinkamas rekomendacijas, tačiau tai nėra visiškai e, tiesa. Šiuo metu sveikatos apsauga yra glaudžiai susijusi ir su kitomis rytimis, e, e, pavyzdžiui, pirmis direktyvomis susijusiomis su vaistais, su medicinos darbuotojų judėjimo ir kitomis sritimis, pavyzdžiui, galioja tam tikros taisyklės susijusios su rūkimu, tabako vartojimu. Mes turėtume ES lygmenių pa, patvirtinti naujus teisės aktus kovojant su krūties vėžiu. Antras klausimas susijęs su finansavimu. E, manau, kad finansuoti sveikatos apsaugą galima taip pat ir iš sąjungos politikos lėšomis. Ketinate pasinaudoti sąjungos fondų lėšomis, e, siekdami e, finansuoti vėžio gydymo centrų veiklą. Antonija Komin Oliveras iš Ispanijos. Thank you, President. Uh, Ačiū, pirmininkė. Um, Pone komisijos narė, trumpai tyrimai atneš gerų žinių kovoje su vėžiniais susirgymais ateinančiais metais. Manau, kad sutinkate dėl imunoterapijos, dėl e, prevencijos. Tačiau ši gera žinia gali virsti bloga žinia, jei išradimai gydimo srityje nepasieks uh, Um, viso žemyno arba jeigu jos nepasieks tos um, inovacijos visų žemyno kampelių vienu metu. Jau kalbėjome apie tai, kad veiksmų planas turi užtikrinti prieigos galimybę visiems prie naujoviškų gydimo metodų. Kitas klausimas. Visi akcentavome, kokia svarbi prevencija šiame Europos veiksmų plane. Ir kai kalbame apie prevenciją, turime sveikatos apsaugą įtraukti visas politikos rytis. E, turime e, pasiekti, kad 40 procentų vėžinių susirgymų, yra, kurio galima išvengti, būtų, būtų jų ir išvengta. Bet reikia kalbėtis, pavyzdžiui, su mano vyriausybės nariais, kad jie patikėtų tuo, kad jie atsakingi ir už sveikatos apsaugą apsaugos klausimus. Taip pat raginu jūs kalbėti su kitais komisijos nariais, kad jie taptų 27 sveikatos apsaugos e, komisijos nariais. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, baigiame antrąjį klausimų ratą dabar kolegė Pisa Karijon. Prašau žodžio, 30 sekundžių galiu tik skirti. Muchas gracias. Muestro Ačiū. Mūsų susirūpinimas pacientais, e, vėžiniais pacientais koronaviruso pandemijos metu yra tokia didelė, mūsų nu, didelis dėl to, kad tie žmonės negauna gydimo galimybių ir dėl vėlavimo e, žmonės miršta. Norime atkreipti valstybių dėmesį tai ir paraginti jas dirbti šią kryptimį. Pirmininkas, ačiū. Ir Labai ačiū, dabar suteiksiu e, žodį komisijos narys Telai Kirikydės apibendrinti diskusiją po antrojo pasisakymų ratų. Ačiū, aš, kla aš klausiausi. Dėkuoju, aš pasisakosiu. Ačiū, aš klausiausi atidžiai ir pabandysiu pakomentuoti visus aspektus. Visų pirma, Peter, Peteris Lyzė kalbėjo pirmas, bet e, jo e, komentarus paminėjo ir daugelis kitų kalbėtų dėl COVID pandemijos pacientų ir e, viežinių susirgymų situacijos. Žinoma, kad tai susiję ir mums kelia tai didelį susirūpinimą. Mes dirbame draugę, mano tarnybos dirba glaustai nuo pandemijos pradžių. Mes bandome pasiekti suinteresuotų organizacijų atstovus, mokslininkų bendruomenės narius. Ir E, žmonės negali dalyvauti e, prevencinėse medicininių tyrimų programuose. Aš apie tai jau kalbėjau su sveikatos apsaugos ministrais e, gegužės ir birželio mėnesiais. Mes tikrai domimės šiuo klausimu, akcentuojame jį ir ministrai yra informuoti apie tai, mes ieškome būdų šią situaciją spręsti. Aš niekada neviniojau žodžių į vatą, nes yra susirūpinimas, kad dėl šios situacijos gali artimiausiais metais išaukti mirtingumas nuo vėžinių susirgymų. Taigi, COVID pandemija tikrai daro čia poveikį ir aš norėčiau akcentuoti uh, psichologinį ir socialinį aspektą, taip pat e, tai, kokie papildomą e, poveikį psichiniai sveikatai, spaudimą psichiniai sveikatai patiria vėžius sergantis žmonės. Jie, jie netaip netai baiminosi COVID pandemijos pradžioje, tuomet susirūpinimas buvo kitoks, žmonės bijo užsikrėsti, nenorėjo kreiptis į ligoninės. Valstybės E, pozityviai su, su, sureagavo į raginimus ir žmonės buvo raginami ateiti į ligoninės ir jie buvo patikinti, kad ten tikrai jiems bus saugu. Taigi ši pandemija keičia daugybę dalykų ir sukelia daugybę sunkumų ir kliūčių visose mūsų gyvenimo sritise. Buvo kalbėta apie personalizuotą gydimo uh, būdą, metodą. Tai tikrai svarbu, jis reikalingas, kad užtikrintume didesnį išgyvenimo lygį ir sveika, finansavimo mažinimas pir, pirminių sveikatos paslaugų sričiai šeimos nariai, bet, bet visi, kas susidūrė su šia lyga, puikiai supranta, kokį svarbų vaidmenį vaidina šeimos nariai. Berot, berots parlamentarais Kasarės kalbėjo apie paliatyvinės rūpybos atvejus. Mes, mes bevelėme nekalbėti dažnai apie tuos, kurie miršta dėl šios lygos, bet turime apie tai kalbėti Ir, ir turime užtikrinti visas paslaugas reikalingas e, ypač tų, tų ligonių šeimos nariams. Kaip kovoti su egzistuojančia neligybė. Visų pirma, turime e, pasiekti, kad būtų daugiau supratimo, daugiau informacijos apie tai valstybėse narėse, kad apsispręstume, kaip eiti priekin. Horizont to programą jau minėjau, ji vaidina labai svarbu vaidmenį tyrimus rytie dirba su komisijos nare Gabriel. Jau sakiau anksčiau, kad dirbame horizontalioje platmėje ir kad įmamės įvairiausių klausimų kovos su vėžiu srityje ir daugybė tarnybų komisijos e, dirba, užsima šiais klausimais, pavyzdžiui, užimtumo klausimais, komisijos nario Šmit tarnybos dirba. Taigi, taikome horizontalų požiūrį. E, vaistų stygius, e, galimybė užsitikrinti vienodą prieigą prie e, gydimo metodų. Tai, tai buvo problema ir prieš COVID pandemiją. COVID pandemija tik užaštrino situaciją. Mes teiksime pasiūlymą dėl, nu, dėl naujos vaistų strategijos ir spręsime nemažai klausimų per ją. Ji turėtų pasirodyti lapkričio mėnesį. Tai buvo numatyta mano mandate. Bet COVID atskleidė, kad mes esame visiškai priklausomi nuo kai kurių vaistų, nuo kai kurių farmacinių ingredientų gaminamų trečiosiuose šalise. Turime domėtis, kaip galėtume sugražinti jų gamybą į ES. Pažangios praktikos klaida valstybėse narėse. Žinoma, tai turi vykti. Slaugos klausimas ir slaugytojai buvo minėti. Taip, jūs teisus, turime išsiaiškinti, kokios, kokie metodai, kokia situacija yra valstybėse narėse ir ačiū, kad užsiminėte apie šį klausimą. ES e sveikata programa ES sveikata. Daug kartų e, apie ją kalbėjome ir noriu pasakyti, kad daugybė mūsų e, siūlomo veiksmų kovos su vėžiu plane priskirtini valstybių narių kompetencijai. Dirbsime su valstybėmis narėmis. EU e for Health programa bus skirta e, užtikrinti mokymus profesionalams, E, stiprinti Europos kompetencijų centrus, taip pat stiprinti mūsų pastangas kovojant su mm, vėžiniais susirgymais, e, vaikų vėžiniais susirgymais. Ir kaip žinome ne, žinoma, ne visi vaikai išgyvena, ne visiems pavyksta įveikti šią lygą. Turime mąstyti, ką dar galime nuveikti, nepamiršti novatoriškų vaistų vaidmens E, kurie ypač svarbus kovojant su viežiniais mm, susirgymais pediatrijos srityje. Tarša mūsų aplinkoje, tas klausimas buvo minėtas keletą kartų. Apie tai kalbama e, vaistų strategijoje ir e, sveikatos apsaugos direktoratas jau įnešė nemenka indėlį ją rengiant ir nemažai minėtų sričių joje yra aptartos. Buvo minėta švietimo ir kultūros svarba. Žinoma, švietimas turi vaidinti labai svarbu vaidmenį nuo, nuo, nuo mažens. Ta, š, ši tema turi būti švietimo, mokymo programų dalimi, jeigu norime būti veiksmingi. Teisės aktai bei kitos priemonės. ne visos sritys yra ES kompetencijos sritys, apie kurias kalbame. Bet manau, kad su jūsų komitetu turime dirbti, akcentuodami, kad e, šis rytis yra visų mūsų prioritetas. Dar kartą noriu padėkoti Jums už darbinį dokumentą ir jį atidžiai nagrinėsime su mano tarnybomis ir e, sveikatos direktoratu. Noriu pabrėžti, kad šis veiksmų planas, e, kad jį rengiant dirba daugybė komisijos narių ir tikrai daug atsidavusių darbuotojų mano direktorate, mano komandoje. Darbas vyksta taikant horizontalų metodą ir noriu pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti visiems esantiems čia. Baigdama noriu dar pakomentuoti štai ką. Buvo užduotas klausimas, ar prevenciniuose veiksmuose bus atsižvelgta į poreikius, o ne tik bus akcentuojamas gydimas ir priežiūra. Nemanau, kad galima taip viską suskirstyti. E, gydimas, priežiūra, paliatyvinė priežiūra yra lab, viskas yra vienodai svarbu, kaip ir pacientų išgyvenimas. Jūs sakėte, kad su, su, šie, su šiais planais siejami dideli lūkesčiai. Taip, iš tikrųjų, mes negalime nuvilti. Bet galiu Jūs patikinti, kad aš pati, mano komanda, sveikatos direktoratas, visa komisija, visi nariai daro viską ir glaudžiai dirba su Jumis Ir manau, kad mes drauge atveriame galimybę pakeisti vėžinių susirgymų situaciją Europoje. Turime būti pragmatiški ir e, ambicingi. Ačiū. Kaip tak naprawdę będziemy mieli szansę wygrać za... Dėkoju, dėkoju komisijos nariai. Kada ir kaip mums pavyks įveikti vėžį? Ir ko mums reikia? Aš manau, kad mes turime padaryti viską, kad e, galima būtų kuo greičiau patikrinti žmonės. Yra visiškai neprimtina, kad žmonės, e, kurie serga onkologinėmis lygomis, yra priversti laukti. Tai yra visiškai neprimtina. Mes turime kartu ieškoti naujų vaistų, kartu turime E, daryti viską, kad apsirūpintume reikalingomis gydimo priemonėmis, kad turėtume e, pačius pažangiausius kompetencijų centrus. Bet mums reikia ir tai, ką mes vadiname antrosios nuomonės e, sistema. Aš manau, kad e, diagnozavimo sistema veiks geriau tuo met, jei galima bus gavus e, vieną, e, vieno gydytojo nuomonę nueiti pas kitą gydytoją ir ją pasitvirtinti. Bet to žinome, kad būna ir tokių onkologinių lygų, uh, kurios vystosi netradiciniu būdu. Ir aš manau, kad tokiu atveju gydytojai turėtų turėti galimybę naudotis visos Europos duomenų bazę apie onkologinės lygas ir jų ypatumus. Ir dėja net ir tuomet, kai žmonės gydosi nuo onkologinių lygų, jie labai dažnai yra priversti uh, toliau kovoti su draudimo bendrovėmis, su da, kitomis institucijomis. Tai yra nepriimtina. Kartu mums reikia deramo biudžeto, deramo finansavimo visoms šioms problemams spręsti. Neturėdami deramo biudžet, biudžeto mes tikrai nieko nepakeisime. Visi tie biudžeto apkarpimai, aš manau, jie visiškai nepriimtini. Ir pandemija parodė, kad onkologiniai susirgymai tikrai yra labai rimta problema. Kitas mūsų posėdis vyks lapkričio 12 dieną. Mes taip pat sukūrėme savo paskirą Twitteryje ir per ją informuosime Europos piliečius apie mūsų darbą. Dėkoju, dėkoju komisijos nariai, dėkoju moterų teisų komiteto nariams ir visiems e, mūsų komiteto nariams. Dėkoju visiems, kas dalyvavo šio, e, šiame posėdėje ar jo klausėsi. Ir atsiprašome už techninius nesklandumus. Tikiuosi, kad jūs visi sėkmingai galėsite grįžti namo ir linkiu visiems sveikatos. Dėkuoju.